Kviečiu visus atsisėsti. die sitzung ist wieder aufgenommen. skelbiu kad posėdis yra atnaujintas. Dabar norėčiau pateikti Jums antrojo balsavimo raundo rezultatus. 725 balsai, negalioja 34. Kad būtų surinkta absoliuti dauguma, reikia 342 balsus gauti antro balsavimo metu. Jean Lambert, 51 balsas. Ponas Pitela, 200 balsų. Rebega, 45 balsai. Stevens, 66 balsai. Ponas Tajani, 286 balsai. 287, atsiprašau. Tai reiškia, kad ne vienas kandidatas absoliučios galiojančių balsų daugumo e, nesurinko ir tai reiškia, kad vyks trečiasis balsavimo ratas. Jei neturite kitų komentarų, tai aš darau prielaidą, kad antrojo rato kandidatai pereina į trečią ratą. Tai yra Forenza, Lambert, Pitela, Rebega Stevens ir Tajani. Štai tokius kandidatus įtraukėme į trečiąjį balsavimo ratą. Trečiajam ratui savo kandidatūrą gali siūlyti ir kiti parlamento nariai. Tai galite padaryti, pasiūlyti savo kandidatūrą arba ją atsimti iki šios popietės penktos valandos. Kandidatūras reikia pateikti pirmininko kabinete skirti. E, jie turi būti man ir perduoti per generalinį sekretorių. Mūsų posėdis nukeliamas